EPP frakcijos vardu kalbėdama užbaigsiu, pasakydam taip, gal mūšį ir pralašėme, bet karo dar nepralaimėjome. Ačiū. Gerbiami ponios ir ponai, turiu perskaityti pranešimą pirmininko vardu. Pirmandienį užsienio reikalų komitete buvo priimtas pareiškimas dėl blogos situacijos Šrilankoje ir buvo paprašyta priimti tam tikrą rezoliuciją, ją įtraukti į šios sesijos darbotvarkę pagal 91 taisyklę. Bus laikoma, kad rezoliucija priimta nebent 40 narių raštų iki rytojos vidurinio prieštarautų tam. Jeigu to neįvyks, tai ta rezoliucija bus įtraukta į darbo atvarkę ir dėl jos bus balsuojama. Toks pranešimas. Toliau ponė Tikau, socialistų vardu, dvi minutės kalbės. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, noriu pirmiausia pasveikyti